ties klausimu ir tai yra Irakas, moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis. Prašyčiau turėti galvoje, kad turime griežtai laikytis laiko apribojimų ir jeigu kalbėsite ilgiau, teks nutraukti prašyčiau suprasti, nes žodžio paprašė daugiau kaip 18 parlamento narių. Pirmiausia, ponas Campbell Panamen, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kaip e, ryšių su Iraku delegacijos pirmininkas norėčiau pasakyti, kad pritarėme naujai vyriausybei ir mes pritarsime uh, E, kurti sažiningesnę visuomenę, ypač tokią, kuri saugo ir gina moterų teises. Aš smerkiu e, smurtą prieš moteris kankinimą, grobimus, kuriuos įsiskovotojai atlieka Irake. Tokie veiksmai yra karo nusikaltimai. Ir šie teroristiniai aktai, kuriuos vykdo vadinamo islamo valstybė, yra nehumaniški, nežmoniški. Taip pat e, puolamos etninės ir religinės mažumos, kurdai, jezidžiai ir kitai, kitos grupės yra e, verčiama keisti religinius įsitikinimus, prievartą, vesdinamos mergaitės ir moterys ir reikia lingę imtis kitų žingsnių. Kalbėtojas nutraukiamas. Ponas Kastaldo. Mulțumesc, Griežtai vieną minutę. Kolegi. Labai ačiū, pirmininkė. ISIL per šios metus, pastarosius metus sistematiškai pažeidinėja žmogaus teisės. E, didžiulis žiaurumas, e, propaganda E, yra didžiulio masto, yra grobiamos moteris, e, e, jos seksualiai išnaudojamos. Ir tokia veikla užsėmė ir du buvę kandidatai į Irako parlamentą. Yra išnaudojami ir vaikai. Ir dėja tai jau tampa kasdienybė. Mes norėtumėm priminti, kad buvo peržengta raudona linija ir dėl brandolinio ginklo. E, bet matome, kad dabar yra e, žmonės ne tik žudomi, žalojamos ir jų sielos. Ir mes irgi turime prisimti atsakomybę, nes esame kalti esame kalti e, dėl to, kad vien tik tais gražiai kalbame, bet nieko nedarome. Un minut strikt. Asmet. Pirmininkė, ačiū. Per tą minutę aš pasistengsiu, kiek įmanoma, aptarti tą baisę situaciją Irake. Bet svarbu prisiminti, kad intervencija Irake buvo katastrofiškas politikos ir sprendimo žlugimas iš vakarų bendruomenės pusės ir tie dabar, kas už tai buvo kaltis, lepia savo galvas iš gėdos. O dabar vai, vyrai, moteris, vaikai kenčia. Teisingai, rezoliuciją aptarėme visą baisę, ypatingai moterų baisę situaciją. Ir Ir um, aišku, tekste tikrai labai daug svarbių dalykų yra, ypač 12 punkte kalbama apie LGBT bendruomenį Irake, 13 kalbama apie Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 1325 įgyvendinimą. Ir tikrai labai svarbu, kad ta rezoliucija būtų įgyvendinta, kad būtų pagerinta moterų situacija mm, Irake. Ir mums tenka istorinė atsakomybė už vyrų, moterų, vaikų ateitį Irake. Mes turime um, geriau ten dirbti, imtimės daugiau veiksmų ir neužmerkti akių į tai, kas ten vyksta. Eh, rog pe domnul Weidenholzer Iosef. Weidenholzer. De secunde. Eh, Pusantros minutės. Mes girdime, kad Irake eh, yra kalinamos moteris, vaikai. Panašu, kad yra sugrįžta šimtmečius į praeitį, kad nebegalioja jokie tarptautiniai teisės aktai. E, ideologija besiva, besivadovaujantis ekstremistai savo kelyje naikina viską. E, yra neapsakoma e, aukų kančia, ypač moterų ir vaikų kančia. Tūkstančiai iš jų yra pagrobiami, jie yra išnaudojami seksualiai, kai kurios mergaitės ir moteris prievartai ištekinamos arba parduodamos. Uh, Mes neturime su tuo taikytis, turime tiem žmonėms padėti. Ir būtent dėl to buvo pasiūlytas šis skubios rezoliucijos projektas. Mes e, turime daryti viską, kad tarptautinė bendruomenė dėtų visas pastangas galų gale pabaigti, padaryti galą šiam barbarizmui. Minut. Ačiū, palas Diprė. Pirmininkė, kolegos. Per dvi dienas mes um, aptarėme tokius baisius dalykus, kuriuos mes matome, kas krečia pasaulio humanizmą visą. Vakar ponas Mukvegė kalbėjo apie tai, kaip e, Kongo demokratinėje Respublikoje elgiamasi su moterimis baisiai. Dabar mes kalbame apie Iraką ir baisę situaciją, kurioje atsidūrusios moteris ir vaikai. Iš tikrųjų, um, visa tai, ką mes matome, pavergimas, žaginimas, privertimas, priverstinės santokos, visi, visas smurtas um, prie Mosulo, kaip yra iškeliami žmonės iš savo gyvenamų vietų ir taip toliau. Mes smerkėme, griežtai smerkėme tuos išpolius, tuos veiksmus ir mes reikalavome, kad komisija ir valstybės narės imtųsi specifinių konkrečių veiksmų, kad tikrai būtų uh, daisoma tragiška situacija, kurioje yra moteris ir vaikai Irake. Ir svarbiausia, mes reikalaujame um, Irako vyriausybės ratifikuoti naudoti um, Romos statutą dėl baudžiamųjų bylų teismo, kad būtų galima persekėti už vykdytus karo nusikaltimus vadinamo islamo valstybėje. Caso Permuy. un auténtico calvario, pero una sola hora cuando tenemos al. Tai kankinimų visa grandinė, visa baisi situacija, ką mes matome. Mes matome, ką Islamo valstybė daro Irake ir Sirijoje. 2004 metais, kai e, koalicija mm, suformavo civilinio kodeksą ir su visomis nuostatomis dėl šeimos, tai suteikė moterims, nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų, daugiau teisių nei bet kur kitur vidurio rytuose, tačiau ta tas nuostatas visiškai sugriovė genčių vadovai, kurie nusprendė, kad turi būti įtvirtintos religinės normos. Mes turime smerkti ir islamo valstybę, ir visą karinį, pramoninį kompleksą, vis, visa, visus tuos, kurie taiko tokias diskriminacinės normas, kurios diskriminuoja moteris, vaikus, LGBT bendruomenės ir taip toliau. Pirmininkė, aš susilaikysiu balsuojant dėl rezoliucijos. Tu nekelam vieną minutę. Dr. Mukvegė, jis. Vakar dr. Mukvegė pasakė, kad moteris jų kūnai tapo mūšio vieta, priemonė kovoti bet kam. Deja, taip yra. Irake islamo teroristai um, per pusę metų su kūrė katastrofišką humanitarinę krizę, kur šimtai tūkstančių žmonių yra iškeldinti iš savo gyvenimo vietų. Junktinių tautų paskaičiavimai rodo, kad spalio mėnesį nuo 5 iki 7 tūkstančių moterų buvo laikomos, laikomos laikinuose sulaikymo centruose, kur parduodamas džihadistų į vergyją. Mes reikalavome, kad komisija imtųsi konkrečių veiksmų ir garantuotų moterims Irake, kad būtų jų ter, pagrindinės teisės, jų saugumas gerbiamas, kad jos nebūtų parduodamas į vergyją. Reikia specialaus mechanizmo mechanizmo, kad būtų galima padėti traumą patyrusioms moteriams ir ypač jezidų moteriams. Būtinai to reikia. Reikia, kad jos gautų visą ir medicininę, ir psichologinę pagalbą. Ir galiausiai dėl to JAV pasiūlė tarptautinės bendruomenės iniciatyvą kovoti su islamo valstybė ir mes turime paremti ją. Šonkelį. Ačiū tikrai sunku yra skaityti tą rezoliuciją, nejaučiant didžiulio pasibjaurėjimo, didžiulio pasipiktinimo šiame amžiuje, štai apie ką kalbame, apie seksualinį smurtą, pavergimą, žaginimą, priversnės santokas, priekybą žmonėmis, um, moteris, mergaitės, ant jų klyjuojamos etiketės ir jos tiesiog parduodamos reikia pasmer, o, o tie mm, teismai, kurie patys nusprendžia, ką daryti, patys susiformavę nu, pasmerkia e, egzekucijoms. Tai iš tikrųjų peržengta raudonoji linija, akivaizdu, tai čia ir turi būti įsikišta, turi būti gelbėjamos gyvybės ir orumas, ypač moterų ir mergaičių. Ir taip pat, kas labai svarbu dabar, kas aktualu, tai yra perkeltų žmonių iškeltų iš savo gyvenimų vietų pagalba per žiemą. 57 sekundės, pirmininkė. Domnul Martin Eduard, un minut. Eduard Martin. Pirmininkė, situacija, kurioje gyvena moteris Irake, tai pasiskelbusioje islamo valstybėje yra dramatiškos. Iš tikrųjų, parlamentas e, turi aiškiai pasakyti, kad yra žmogaus teisų pažeidimas. Moteris yra parduodamos, yra seksualinis smurtas prieš jų, yra priversnės santokos, yra žaginimas, pavergimas ir vis jos yra parduojamos, e, kuo jaunesnės, tuo brangiau, iki 15 metų dar brangės. Jezidų moterų yra tūkstančiai dingusių be žinios. Yra būtent religinių mažumų moteris tapusios taikiniu. Visos moteris yra taik, tai, taikinyje, nežiūrint, koks yra jų kokie yra jų religiniai įsitikinimai. Tai šią rezoliuciją parlamentas siunčia labai tvirtą pasmerkimo žinę. Ši rezoliucija bus pasiūsta pasiusta, pasiusta um, visoms, visiems nacionaliniams parlamentams, komisijai, visiems viso, ir vyriausiai galiotiniai. Ir pabaigai aš noriu tarti keletą žodžių dėl padėties Europoje. Ričia Černetskis. panie przewodniczący! szanowni państwo! ačiū pirmininke ponios ir ponai gal daugiau nebekalbėkime apie e, tas vertybės kurias jau ne kartą pamynė e, Irako ir Levanto islamo valstybę. Mes turime kalbėti apie tas klaidas, kurias padarė Irako vyriausybė, o taip pat ir mes vakaruose. Dėl Irako institucijų neveiklumo uh, Um, susiklostė tokia situacija, kuri yra dabar Irake ir Sirijoje. Be abejo, mes turime protestuoti, bet nepakanka vien tik tais protestuoti žodžiu. ES turi imtis veiksmų, nes um, tai, kas vyksta dabar, panašu, kad uh, vyksta ne 21 amžyje, o porą šimtmečių atgal. Mes turėtume paraginti ir tarybą imtis ryštingų veiksmų. Ačiū. Pane Sakorafa, vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdama savo pasisakymą norėčiau priminti, kad man turėtų būti skirta minutė 10 e, sekundžių, kaip ir kitiems kolegoms, nes klausimas svarbus. Pirmininkė, šio, šio mano prašymo neįskaičiuokite į laiką, kuris man skirtas. Taigi, kolegos, aš jau penkerius metus dirbau Europos parlamente. Per tuos penkerius metus mes paskelbėme nemažai rezoliucijų smerkiančių prievartos veiksmus prieš mažumas, moteris, vaikus. Rez, rezoliucijos yra e, smerkiami tik padariniai, bet ne priežastis. Uh, Dabar kalbame apie Iraką. Mes Iraką bombardavome, e, suskaldėme, o dabar e, smerkiame tą chaosą, kuris e, tvyrauja Irake. Bet mes turėtumėm ir patys prisiminti savo pareigas. Mes turėtumėm pagalvoti, kokia yra žmogaus kaina, kiek ji verta lyginant su naftos barelio kaina vertę akcijų biržoje. Žmonės kenčia ir Sirijoje, ir Irake, ir Palestinoje, ir Ukrainoje. E, e, sąrašas yra tikrai labai ilgas, bet mes galų gale turime e, pradėti imtis veiksmų. Paneloch Biler, ačiū pirmininkė. Daktaras Mukvegė labai išsamei papasakojo, kaip naudojamas smurtas Konge Jis pabrėžia, kad e, e, sistematinis prievartavimas yra vienas iš karvedybos metodų. Dabar kalbame dar apie vieną karo apraišką, e, kuri paremta moterų ir vaikų sunaikinimu. Dar rugsėjo mėnesį mes buvome informuoti apie tai, kad yra sistematiškai naikinamos jezitų šeimos moteris ir vaikai yra atskiriami nuo e, šeimos, moteris yra e, verčiamos prievartą ištekėti, jos seksualiai prievartaujamos, e, jomis prekiaujama ir iš tikrųjų bandoma be pėtsako panaikinti jezidų bendruomenę. Tarptautinis baudžiamasis tribunolas jau svarsto pradėti veiksmus prieš užsienio kovotojus, bet to nepakanka ir dėl to mes reikalaujame e, kreiptis į Irako e, vyriausybę ir ją paraginti kiek įmanoma greičiau ratifikuoti Romos statutą. Panas Korao, prašom. Ačiū. E, remiantis naujausiais Amnesty International pranešimais, e, Šiaurės Irake buvo pagrobtos tūkstančiai e, jezidų moterų. Jos yra pavergiamos. Yra tiesiog naikinamos religinės bendruomenės. Tai yra neprimtina. Visiškai neprimtina, kad moteris yra seksualiai išnaudojamos. E, kai kurios e, išnaudotos moteris nusprendžia nusižudyti, vietoj to, kad ir toliau būtų prievartaujamos. E, matome, kad dabar įsil. Uh, E, valstybė peržengia Irako sienas, yra vykdomi siaubingi nusikaltimai, jie turėtų būti laikomi nusikaltimais žmonijai arba karo nusikaltimais. Kiek įmanoma greičiau turėtumėm atsakingus asmenys patraukti baudžiamąją atsakomybę. Rand. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų apie Iraką kalbame šiandien, bet e, reikia kalbėti apie mūsų visų atsakomybę. Per 25 metus Žodas Bušas dėl naftos prieėmė sprendimą imtis priešiškų veiksmų prieš vieningą e, e, ateistinę valstybę ir štai sukurta dabar kokia ideologija įgyvendinta Irake šalis patiria visišką chaosą, padariniai yra štai kokie. Tai yra baisiausia totalitarnė ideologija, kokia tik tai yra įgyvendinta. Tie, kas šiandien čia diskutuojame, matėme, kaip vyksta, vyko 2003 metų operacijos, tai vykdė jau Bušo pasiekėjas. Ir štai, ką mes matome, vadinama Islamo valstybė, kuri veikia Irake ir Sirijoje dėl to, kad buvo mirti amerikiečių parama tiesiog ir netiesiogiai, ir, ir turkų parama, ir islamo. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Pane Geringer, vieną minutę, prašom. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami wzmożonych ataków przed... Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Mes esame liudytojai, kaip yra vykdomos agresyvios atakos. Uh, E, Irake. Ir matome, kad situacija vis aštrėja, ji tampa humanitarinė krize. Moteris yra laikomas tarsi prekiamis, jos yra verčiamos sudaryti prievartinės santokas. Apskritai e, situacija kelia didžiulį susirūpinimą. Mes e, turime kovoti su bet kokiamis seksualinės prievartos apraiškomis kaip kad sakė ponas Mukvege, išprievartavimas, prievartavimas yra siaubingas e, ginklas naudojamas tam, kad būtų sunaikinta žmogiška būtybė. Mes turime su to griežtai kovoti ir turime paraginti Irako e, vyriausybę prisijungti prie tarptautinio baudžiamojo tribunolo. Ačiū. Toliau ponas Bel, dar vieną minutę, prašom. Komisijai, for un drital. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Moteris tikrai be galo kenčia Irake. E, visų pirma, yra vykdoma didžiulė psichologinė e, prievarta prieš moteris, tas moteris, kurias pagrobė įsil. Yra vykdoma prievarta ir prieš našles, taip pat prieš religinių mažumų atstovės yra sudaromos ir laikinosios santokos, prieš jas turėtumėm kovoti. Yra net ir devyniarių metų amžiaus mergaičių, kurios prievartai ištekinamos, turėjome griežtai su to kovoti. Pane Vergat, vieną minutę prašom. Cette résolution Ši rezoliucija teoriškai kalba apie moterų grobimus ir netinkamą elgesį su jais. Tačiau reikia kalbėti, kad taip, kal, kalbam apie netinkamą elgesį su moterimis, tačiau iš tikrųjų to teroristinė valstybė valstybė, kaip elgesi, pažiūrėkime, tai yra seksualinis mortas, pavergimas, žaginimas, vyresnės santokas, priekyba žmonėmis, perkelimai, grobimai ir taip toliau. Tai yra barbariškas elgesys. Kuo jaunesnės moteris, moterys, to jos brangiau parduodamos. Ir rezoliucijai iš tikrųjų kalbama labai nedaug apie visus tuos baisumus, apie visą tai, kas vyksta Irake bendrai. Um, reikia, sveikinamas Amerikos įsikišimas, tačiau iš tikrųjų paži... E, turiu dar kartą pasakyti, kad e, žmogaus teisų situacija yra netidėliotinai spręstina ir mes turime tikrai įsiskaityti į šią rezoliuciją. Ne, nerasite to, kas yra esminiai dalykai. Irako moteris nusipelno. Kalbėtoja nutraukiama. Egregio prezidente. Gerbiamas pirmininkė, lapkričio 25 dieną mes minėjome tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Bet e, ši diena yra tik tais e, e, nežymus E, dalykas, palyginant su to, kas dabar vyksta Irake. Jezidžių moteris kiekvieną dieną e, patiria siubingą smurtą, jos yra seksualiai išnaudojamos, verčiamos prievartą ištekėti. Aš e, griežtai smerkiu tokį smurtą ir raginu komisiją, taip pat ir valstybės narės patvirtinti konkrečias priemonės tam, kad būtų galima užtikrinti, kad būtų gerbiamos šių moterų teisės. Mes labai tikimės, kad e, Irakas netrukus prisijungs prie tarptautinio baudžiamojo tribin, e, tribunolo tam, kad būtų galima tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai, kurios dabar vyksta islamo valstybė. Ală, să se așeze în liniște la locurile lor, pentru că trebuie să-l ascultăm pe domnul. Kolegos, norėčiau paprašyti atsisėsti tyliai, nes mes turime išklausyti komisijos narį Stilienydės, kuris užbaig šią diskusiją. Prašau. Gerbiamasis pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai, kolegos. Didelė garbė šiandien kalbėti vyriausiosios e, įgaliotinės Federikos Mogherini vardu, sprendžiant tokius svarbius klausimus. Kaip ir jūs visi, mes esame pasibaisėję tomis kasdienėmis ataskaitomis apie siaubingus dalykus, kuriuos vykdo ISIS Irake. Taip yra pranešimų apie žmonių grobimą, priverstinę santuoką, priverstinius e, e, įsitikinimų keitimus ir kalbama apie tos žmonės, kurie priklauso kitoms religinėms mažumoms, vietninėms mažumoms. Europos užsienio reikalų taryba nekarta kuo griežčiausiai yra pasmerkusi šiuos brutalius veiksmus ir pareikalavusi nusikaltėlių atsiskaityti už tai. Todėl mes visiškai pritarėme jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto darbą atliekant tyrimus dėl įsis atliekamų veiksmų ir kad būtų pateikta kuo griežčiausių įrodymų pirmininkas nutraukė. Paprašyčiau visų atsisėsti tyliai ir klausyti komisijos nario, kuris baigė mūsų diskusiją. Komisijos nariai, prašau, teskite. Irako vyriausybė dabar turėtų užtikrinti tyrimą ir ištirti visus nusikaltimus dėl žmonių teisių pažeidimų ir pareikalauti, kad būtų laikomasi įstatymų. Reikalinga baudžiamųjų nusikaltimų tyrimo tarnybos perstruktūrizavimas, taip pat reikalingas visiems reikalinga užtikrinti visų piliečių lygybę ir tam, kad įvyktų nacionalinis sutaikinimo procesas, kuris yra labai skubus. Irake daug nusikaltimų yra laikomi nusikaltimais prieš žmoniją. Todėl mes griežtai sverkė, smerkėme tai ir reikalaujama prisijungti prie Romos starties arba uh, ir laikytis teismo sprendimo pagal Romos statuto 12 straipsnio 3 dalį. Mes esame pasirengę ir toliau teikti paramą įgyvendinant priemonės teisės viršinybės rytyje Irake. Parengta nauja programa, kuriai skirta 10 milijonų, ES finansuoja daug programų, kurios tiesiogiai susijusios su moterų ir vaikų apsauga, tame tarpe besitęsiantį projektą, tai yra strategija dėl pagalbos e, moteriams patyrusioms smurtą ir priekybą žmonėmis. Taip pat reikalinga apsaugoti pažeidžiamas grupės, moteris ir vaikus ES tai yra prioritetas. E, yra 2,1 milijonų perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių ir reikalinga teikti šią pagalbą. Teikiama medicininė, psichosocialinė pagalba visų nusikaltimų aukoms, tame tarpe ir seksualinių nusikaltimų aukoms. Pabaigoje norėčiau pabrėžti, kad ES ir toliau teiks paramą Irako vyriausybei tokiu sudėtingu laiku, kad būtų galima sumažinti nekaltų civilių aukų kančias. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. O dabar Norėčiau pranešti, kad buvo pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos, diskusiją baigėme, o balsuosime dabar. Ačiū visiems.